E, proszę Państwa, jeszcze chwilę zajmiemy się budżetem. Jeszcze... Dabar kurį laiką dirbsime su biudžetu pagal darbo tvarkę. Mes turime balsuoti dėl ponų Surjan ir Manka pranešimo dėl 2010 finansinių metų. Balsuojame dėl ketvirto pakeitimo. Kas už, kas prieš susilaikė patvirtinta. Atskiras balsavimas dėl ketvirto paragrafo, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Antras paragrafas, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Penktas pakeitimas kas už, prieš, susilaikę, patvirtinta. Šeštas pakeitimas už, prieš, susilaikę. Reikia elektroniškai patikrinti. Pradedame balsuoti elektroniškai. Zamykam głosowanie. Baigiame balsuoti. 320 už, 236 prieš, 10 susilaikė. Patvirtinta. Čia mums užteko paprastos daugumos, taigi patvirtinta. Pirmas pakeitimas. Vardinis balsavimas. Pradedame balsuoti. Ar visi balsavote? Baigiame balsuoti. 314 už, 237 prieš, 20 susilaikė, patvirtinta. Antras pakeitimas, kas už? Prieš. Susilaikė. Atmesta. Ponas Surjan pristatys žodinį pakeitimą. Tai pono Surien žodinis pakeitimas. Kolegos, siūloma pakeitimus 3 ir 7, kurie yra identiški tekste, siūloma balsuoti trim dalimis. Ir žodinis pakeitimas keičia antrąją dalį. Kodėl? Todėl, kad pradinėme tekste paminėta komisijos nuomonė, tačiau Per tą laiką taryba priemė sprendimą tuo klausimu, todėl aš noriu perskaityti naują pasiūlymą. Pažymi, kad Europos tarybos išvados, kad ES ir jos valstybės narės yra pasiruošusius prie, prisidėti prie finansavimo 2,4 milijardo kasmet nuo 2010 iki 2012 metų taip pat pabrėžia tai, kad reikia informacijos dėl ES biudžeto įnašo nuo 11 iki 12 metų. Toks yra žodinis pakeitimas. Ir siūlau balsuoti už visas tris dalis teigiamai. Chciałem zapytać, czy ktoś protestuje przeciwko tej poprawce ustnej. Noriu paklausti, kas prie, gal kas prieštarauja šitam žodiniam pakeitimui rodos niekas, todėl galime įtraukti tą pakeitimą. Dabar balsuosime dėl trijų dalių. Vardinis balsavimas. Pradedame balsuoti dėl pirmos dalies. Ar visi balsavote? Baigiame balsuoti. 525 už, 25 prieš, 11 susilaikė. Patvirtinta. Antra dalis kartu su žodiniu pakeitimu, kas už. Elektroniškai balsuojame. Ar visi balsavote? Baigiame balsuoti. 515 už, 28 prieš, 17 susilaikė, patvirtinta. Trečia dalis. Balsuojame. Ar visi balsavote? Baigiame balsuoti. 515 už 29 prieš 18 susilaikė. Patvirtinta. Aštuntas pakeitimas kas už. Kas prieš. Susilaikė. Atmesta. Varnis balsavimas dėl rezoliucijos. Pradėme balsuoti. Keturiasdešimt aštuoniasdešimt trys už keturiasdešimt aštuoni prieš trisdešimt du susilaikė. Patvirtinta. Noriu pasveikinti pranešėjus ir visus jūs, taip pat komitetus, kurie dirbo su biudžetu. Baigiame balsavimus dėl biudžeto. Sveikinu ponus Surian ir Manka. Ja korzystam z okazji, żeby złożyć państwu. Šią progą noriu palinkėti jums linksmų kalėdų ir gerų ateinančių atostogų. Kitais metais mūsų laukia rimti darbai sausio 12 dieną kviečiu Jūs į kokteilių prieimimą. Švesime ir Lisabonos sutarties prieimimą ir naujosius metus. Ir linkiu Jums visiems gerų naujų metų. Okay, the next item is the vote on five motions for resolution. Toliau balsuosime dėl penkių pasiūlymų dėl rezoliucijų. Pirmiausia, dėl galimybės suomenės supažinti su dokumentais teisinio pagrindo patobulinimui įsigalios Lisabono sutarčiai. Pone pirmininkė, EPP balsavimo sąraše yra klaida. Aš noriu pabrėžti EPP kolegoms, kad balsavimas dėl dviejų atskirų balsavimų e, turėtų būti pažymėtas pliusu. Taigi turėtumėm pažymėti pliusuku atskirą balsavimą. E, noriu tik tai dėl darbo tvarkos. Tai yra privatus EPP frakcijos reikalas ir nesuprantu, kodėl visi čia turime klausytis jų reikalų viešai. Kągi, dabar dėl e, M konstatuojamosios dalies, atskiras balsavimas už prieš atmestą. E, N konstatuojama dalis, atskiras balsavimas, kas už, kas prieš, susilaikė irgi atmestą. Toliau tikimas rezoliucijai, e, vardinis balsavimas, pradedame. Ar visi jau prabalsavote? Balsavimas baigtas. Patvirtiname. Item... Toliau dėl penkių e, pasiūlymų dėl rezoliucijų projektų dėl subsidiarumo principo. Ačiū, panė pirmininkė. Kopona Šulc. E, mes stengiamės šiek tiek pagyvinti diskusijas 177 ketvirtosios dalies e, pagrindu siūlau atidėti balsavimą ir patikrinti, ar ši rezoliucija vis dar yra aktuali per kitą sesiją. Kągi, panašulis pasakė savo nuomonę, pateikė savo siūlymą, dabar po vieną žmogų už ir prieš, kas nori pasisakyti prieš šį pasiūlymą. Pirmininkė, ponės ir ponai gerbiami parlamentarai. Kalbame apie procedūrinės e, subtilybės. E, noriu pasakyti, kad tik balsavome dėl kitos ataskaitos, kur buvo prabalsuota dėl teisinės procedūros. Daug kas sakė, kad tai nelabai tinkama tvarka, tačiau socialistai spaudė ir mes jiems nusileidome. Dėl e, Italijos vėlgi buvo pasakyta, kad e, šie dalykai nėra primtini, tačiau e, socialistai ragino toliau kilti kryžiaus žygį prieš Berlusconį, taigi panašu, kad socialistai kiekvieną pastaikiusią progą e, kelia tokius klausimus ir panašu, kad pirmininkas palaiko juos. Kitas dalykas dėl esmės. Ar mes turime kompetenciją žmogaus teisų konvencijos klausimais? Aš noriu priminti Jums, kad pagal naują Lisabonų sutartį Europos Sąjunga prisijungia prie žmogaus teisų konvencijos. Taigi, jeigu galima teikti, kad e, e Italijos parlamentas turi teisę diskutuoti šio klausimu, to kad Italija yra viena iš pasirašysių šalių, Europos parlamentas taip pat turi teisę pasisakyti ir svarstyti šio klausimo, šį klausimą, kadangi mes irgi būsime konvencijos šalis. Europos Sąjungos vardu. Pane pirminkė. Mes nesame juristai, mes nesame teisės ekspertai, mes politikai. Šitą diskusiją liečia milijonų žmonių ir aš manau, kad dėl to turėtume balsuoti. Gerai, dabar balsuosime dėl pasiūlymo atidėti. Taigi, kas už? Kas prieš? Susilaikę? Na, dėl viso pikto pasitikrinkime. Pradame elektroninį balsavimą. Ar visi spėjote prabalsuoti? Balsavimas baigtas. Pasiūlymas primtas. So the next item is the Kitas klausimas būtų pasiūlymai dėl keletų rezoliucijų projektų dėl padėties Baltarusijoje. 18 pastraipą, mes čia atrodo turime žodinį pakeitimą. Pane Pradosevič. Ačiū, pane pirmininkė. Šio pakeitimo tikslas yra nušviesti plačiau keletą vėliausių represijų atvejų Baltarusijoje. Ir mano žodinis pakeitimas yra tik tai skirtas tam, kad įtrauktumėm dar vieną pavardę vieno iš jauno demokrato aktyvisto, kuris 6 gruodžio buvo pagrobtas. E, tiesiog siūlytume papildyti sąrašą pavardžių, kuris jau pateiktas. Taigi skambėtų visą tai taip. Po Smincerdaškevič pavardės norėtumėm pritraukti Jofen Apnachel e, gruodžio 6 2009 metų. Tai yra, mes papildytumėm sąrašą asmenų, kurie patyrė Baltarusijos valdžios e, represijas. Ar būtų kokiu nors prieštaravimu šiam žodiniam pakeitimui? Atrodo, kad ne. Taigi, balsuosime dėl pakeistos pastraipos. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Patvirtiname. Toliau Pirmasis pakeitimas, kas už, prieš, susilaikę, patvirtinta. Toliau jungtinis rezoliucijos projektas, kas už, prieš, susilaikę, priimta. Toliau šie rezoliucijų projektai dėl smurto Kongo demokratinėje respublikoje jungtinis e, pasiūlymas, pirmasis pakeitimas už, prieš, susilaikę, atmesta. Antrasis pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikę, taip pat atmesta. Trečiasis pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Dabar devintoji pastraipa vardinis balsavimas. Pradedame vardinį balsavimą. Devintoji pastraipa. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Toliau ketvirtasis pakeitimas. Taip pat uh, vardinis balsavimas. Ar visi prabalsavote? Balsavimas baigtas. Atmesta. Toliau bendras rezoliucijos projektas visumoje. Kas už, kas prieš, sulaikė, patvirtinta. Tuo ir baigiame balsavimą. Ačiū.